Liebe Kolleginnen und Gerbiami kolegos, mielosios kolegės,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 gemäß. Mėly kolegos, pagal aktą dėl tiesioginių rinkimų Europos parlamentai paskelbimo skelbiu, kad prasideda pirmasis EP posėdis po paskutiniųjų tiesioginių rinkimų. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf. Mėly kolegos, norėčiau jūsų paprašyti atsistoti, nes dabar bus gėdamas Europos himnas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mėly kolegos, norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti susirinkus į pirmąjį apie posėdį po naujųjų tiesioginių rinkimų. Noriu pasveikinti visus, kurie buvo perinkti ir taip pat noriu pasveikinti būrį tų kolegų, kurie buvo išrinkti pirmąjį kartą. Mažiau nei pusė iš visų daugiau nei 700 EP narių buvo išrinkti pirmąjį kartą. Labiausia džiugina tai, kad 35 procentai visų parlamentarų yra parlamentarės moteris. Tiek daug kolegijų tarp mūsų dar niekada nebuvo. 170 milijonų Europos piliečių dalyvavo rinkimuose. Visas mūsų bendras darbas skirtas mūsų žemynų suvienijimui. Nepamirškime dirbdami niekada, kad ES yra grista vertybėmis. Žmogaus teisėmis, žmogaus orumu, laisvė, pagarba teisiniai valstybei taikai. Tai yra mūsų darbo pagrindas. Solidarumas sieja mus visus. Prašau visų jūsų, mėly kolegos, pagarbiai ir nuoširdžiai bendradarbiauti. Jeigu mes taip elgsimės, nebejoju, jog mūsų darbą vainiko sėkmi. O dabar reikia imtis darbo. Norėčiau Jums priminti, kad pagal darbo e, taisyklės. Kadenciją baigiantis prezidentas gali vadovauti tik diskusijoms dėl parla naujo parlamento pirmininko rinkimų arba dėl įgaliojimo diskusijų dėl įgaliojimo patikrinimo.